Goede, goedemorgen collega's. Voorzitter eh, De Magistris is nog steeds uh, ziek. Labas rytas, gerbiami kolegos. Eh, mūsų pirmininkas, panas De Magistris, vis dar serga, tad man tenka garbė šiandieną toliau tęsti mūsų posėdį. Darbo tvarkę visi gavome. Kaip jau buvo skelbta anksčiau. Antradienį reikia numatyti darbo tvarkė papildomą klausimą. Koordinatorė antradienį taip nusprendė. Klausimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir dėl CEPOL klausimo. Tai bus Antras B. Klausimas tome darbo tvarkėje. Įterpsime jį po pirmininko pranešimų ir išnagrinėsime prieš nagrinėdami ponios Katalin Sorinivan pranešimą. Ar sutinkate visi? Turime išnagrinėti tą klausimą, kad arba pirmojoje, arba antrojoje vasario mėnesio sesijoje galėtume įtraukti į darbo atvarkę šį klausimą. Jeigu sutinkate, taip ir padarysime ir dabar porą pranešimų. Vakar vakare gavome raštą kurį mums atsintė Europarlamento televizijos tarnyba. Buvo štuoti keli klausimai ir pasikoordinavus su vicepirmininkė Kratsna, Europarlamento televizijos prašymų turime pagalvoti apie tai, ar negalėtų įvykti šio tai yra mūsų komiteto ir Europal TV komiteto atstovų susitikimas. Yra siūlomas organizuoti tokį susitikimą vasario 16 dieną Strasbūrė, tai būtų trečiadienis. Reikės dar tikslų laiką paderinti, bet visi esate kviečiami į tą susitikimą. Kiek suprantu, vertimo nebus, greičiausiai bus kalbama angliškai to susitikimo metu. Taigi kol kas tik e, praneša apie tai, kvietimą dar gausite. Ir kalbėsimės apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taip pat e, dar kas buvo nuspręsta antradienį koordinatorių sustikime buvo priimti keli sprendimai, darbo atvarkiai buvo gana ilga ir jau parengtas protokolas dėl koordinatorių posėdžio. Šiandien po pietą elektroniniu paštu gausite tą protokolą ir jeigu pastabų papildomų nėra, manau, galime patvirtinti koordinatorių priimtus sprendimus. elektroniniu paštu taip pat gavote sprendimą dėl sąskaitų uždarimo CEPOL, Europos policijos kolegijos, um, kalbam apie 2008 finansinius metus ir ponė Matijo yra pranešėja, jeigu nebeturite ką pridurti, ponė Matijo. Tiesa, yra pono Odį žodinis pakeitimas. Gal tada ponui Odį suteiksiu žodį, kad jis galėtų paaiškinti, kodėl teikia tą žodinį pakeitimą ir tada jau jūs, ponė Matėjo, galėsite pasisakyti. O taip pat klausiu visų kolegų, ar sutinkate balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Ir jeigu taip, tuomet pabaigoje balsuosime. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu vienas iš tų parlamentarų, kuris mano, kad reikia uždaryti sąskaitas kuo galima greičiau. Norėčiau pasiūlyti pakeisti žodį approves, kuris sukuria įspūdį, kad mes e, uždarome sąskaitas, kad manome, kad 8 metų sąskaitos nėra teisingos ir kad sąskaitos nebuvo teisingai pataisytos devintaisiais metais nuo 1,2 iki 1,4 milijono eurų tokia, apie tokią sumą eina kalba, taigi aš siūlau, atsižvelgiant į mūsų reglamento penktąjį straipsnį, šiuo, pran, šiuo pranešimu mes turime pasiūlyti parlamentui oficialiai uždaryti sąskaitas ir žodis approves uh, gali sukurti įspūdį, kad mūsų komitetas patvirtina sąskaitas, o mes negalime patvirtinti sąskaitų, kurios nėra teisingos, tikslios ir tvarkingos. Taigi aš manau, ponė pirmininkė, kad mes tiesiog nusprendžiame uždaryti sąskaitas, o ne patvirtiname sąskaitas. Mevrau Matijų, raportiūr. Ačiū, ponė Matijų. Pir, kalbain apie pirmąjį punktą mūsų sprendimo Taigi vietoj žodžio approves būtų žodis decides. Decides vietoj tvirtinimo nusprendžiame. Pone Matiju, ačiū pone pirmininkė, aš pritariu tokiam siūlymui, nes čia, man atrodo, svarbiausia yra uždaryti sąskaitas, kaip mes puikiai e, visi suprantame. Taigi aš pritariu šiam pakeitimui. Tik tai norėčiau patikslinti, kad dėlsiau siūlyti uždaryti sąskaitas, nes buvo nežinomų mums elementų, ypatingai tam, tiktų, tam tikrų korekcinių veiksmų. Na ir naujasis direktorius, ponas Bonfi, E, mūsų posėdžio metu tuos elementus mums atskleidė, taigi aš dabar mielai galiu siūlyti uždaryti sąskaitas e, kolegijos ir pritariu pono Dį žodžiu išsakytam e, pakeitimui. Dankiu. Um, ehm, dan moet ik formeel vragen. Ačiū. Taigi aš oficialiai norėčiau paklausti, ar nėra prieštaraujančiųjų pono D pakeitimui. Jens. Äh, Iš tikrųjų visai sutinku su pono D, bet galbūt geresnis žodis būtų to agree, o ne to decide šioje vietoje. Taigi tik redakcinio pobūdžio pastaba. Dėl turinio viskas gerai. Ponas Odį. Ponas, e, ponas Odį, norėčiau dar kartą pakartoti. Žodis agrees, sutinka, tai reiškia, kad mes sutinkame. O problema yra ta, kad sąskaitos 8 metais buvo netikslios, neteisingos. Taigi, čia mes tiesiog gal nusprendžiame, mes uždarome, parlamentas uždaro sąskaitas. Gal vietoj nusprendžia, tiesiog uždarome sąskaitas, gal praleiskime tą veiksmą žodį. Taigi, dėl pastarojo pono Odį komentaro, ar pritartumėte tokiam siūlymui tiesiog parlamentas uždaro sąskaitas, be jokio papildomo veiksmažodžio, ponė pranešėja? Aš pritariu. Aš manau, kad čia gal būtų geriausia formulė. Dan uh, eh, stel ik voor dat we overgaan tot de formele stemming. Taigi, tuomet eh, reiks balsuoti. Balsuosime kortelėmis, ar visi atsinešite korteles. Jeigu taip, eh, pradame balsavimą. Nemanau, kad yra per daug e, frakcijų narių, turinčių teisę balsuoti šiandieną. Puiku. Gal šiek tiek luktelkime, gal atidėkime balsavimą, pranešėjau pasiruošusi. 18 kolegų balsavo, 18 pasisakė už, niekas nebalsavo prieš. Vieningai prabalsuota. Ačiū labai ir sveikiname poną Odį už pasiūlymą e, dėl pakeitimo. Dėkojame poniai Matijui už visą atliktą darbą. Žinome, kad jums tikrai nebuvo lengva. Ir labai džiaugiuosi, kad e, ši nemaloni patirtis jau baigėsi ir taip pat e, ponis Savrakakis dar norėčiau padėkoti. Taigi dabar pereisime prie trečiojo darbo tvarkės punkto bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. Tai yra metinė ataskaita, 9 metų ataskaita. Katalin Sorin Ivan yra pranešėja, prašau, ponė. Chairman, in, uh, Romanian, but... Pane pirmininkė, parengiau savo pasisakymą rumuniškai. Šiandien atrodo dėja, rumunų kalba nėra <laughs> oficialioji kalba, tad kalbėsiu angliškai, bet e, mano pasisakymas bus trumpesnis ir e, be tokių smulkmenų, kurios e, būtų galėjusios būti mano gimtosios kalbos pasisakyme. Pirmininkas iš Olandų kabinos girdžiu, kad bandysime užtikrinti, kad galėtumėte kalbėti rumuniškai, kad jūs išvers iš rumunų kalbos, bet kol tą man patvirtins, gal galėtumėte pradėti angliškai. Na, kaip visi žinote, e, Europos biudžetas jaučia tam tikrą spaudimą, žinoma, ir dėl ekonominės ir finansų krizės, bet taip pat dėl to, kad nacionalinės vyriausybės nenori didinti savo indėlio į Europos biudžetą. Nepaisant to, kad dabar mūsų darbo tvarkėje, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, turime daugiau prioritetų. Neužilgo turėsiu pasakyti, kad e, tiesiog privalau paskambinti, e, pa, pa, padėkoti Olafui už veiklą, už tai, ką jis atlieka kovodamas Europoje su sukčiavimu, bet tuo pat metu reikia pasakyti, kad to dar nepakanka. Ir daug atsakomybės tenka nacionalinėms valstybėms narėms, kurios taip gerai, kaip Olafas nedirba, daug reikia dar <clears throat> nuveikti nacionalinių lygmenių. Ir e, šiuo atveju aš manau, kad Europos komisija turėtų nacionalinės vyriausybės spausti labiau. Kalbant apie nuosavus išteklius. Muitų priežiūros srityje Europos e, audito rūmai atrado nemažai trūkumų. Ypač e, kai kalbama apie rizikos analizę, atsirenkant, e, ką reikia kontroliuoti muitų prasme. Todėl valstybės narės turi sustiprinti muitų, muitinių priežiūros sistemas ir turi teikti joms atitinkamą paramą. Svarbu yra pasakyti, kad e, labai svarbu turėti labai aišku vaizdą prieš e, ieškant kažkokių sprendimų. Todėl svarbu pareikalauti iš valstybių narių, kad jos pateiktų aiškes, aiškesnę, patikimesnę ir e, e, tokią informaciją, kurią galima būtų palyginti, kai kalbama apie Europos lėšų panaudojimą. Kol kas mes žinome, kad ne visas valstybės narės e, pateikia informaciją laiku, Na ir daugeliu atveju e, tą informaciją nėra lengva palyginti. Kalbant apie išlaidas žemės ūkiui, gera žinia yra tai, kad atskaitomybė šitoje srityje pagerinome. Turime 95 procentų rodiklį šiuo metu, bet ir vėlgi Austrija, Suomija, Olandija, Slovakija, Junktinė karalystė nepateikė ataskaitų laiku. Taip pat tebėra problemų įgyvendinant integruotą administravimo ir kontrolės sistemą tokiuose šalyse kaip Rumunijoje ir Bulgarijoje. Girdėjome, kad komisijos narys Čiolašas apie tai pasisakė, kalbėdamas apie savo strategiją, kai jisai skatino tas šalis imtis e, daugiau veiksmų tos sistemos įgyvendinimui. Taip pat žinome, kad egzistuoja katastrofiška padėtis, e, kalbant apie susigražinimus e, toje politikos rytyje. Iš 1266 milijonų buvo susigražinta tik tai 42 procentai sanglaudos politikos srityje. Didžiausia problema yra susijusi su tai, kaip taikomi, taikomas e, viešųjų pirkimų nuostatos. Ir todėl mes turėtume raginti komisiją sparčiau siekti pažangos suderinant įstatymus. Kiekvienoje valstybėje narėje dabar veikia skirtingi įstatymai ir tai ne visada užtikrina skaidrumą. Ir ūkio subjektai dažnai negali e, pasinaudoti viešųjų pirkimų konkursų teikiamomis galimybėmis. turime problemų e, stojimo programoje ir e, kaimo plėtros programoje, bet čia informacija nėra labai patikima ir e, yra tam tikrų prieštaravimų, ginčiama ta informacija. Aš turiu tam tikrų signalų, kad bulgarų atitinkamos institucijos nepakankamai čia gerai veikia, bet antra vertus e, yra ir e, ginčiamasi, kad taip nėra. Iš Bulgarijos pusės. E, iškyla problema taip pat ir su ataskaitomis iš nacionalinių vyriausybių ir dėl skaičių, kurie yra pateikiami ir todėl dar kartą turiu pasakyti, kad privalome galvoti apie aiškesnę, patikimesnę e, atskaitomybės sistemą, kad e, galima tuos būtų skaičius palyginti. Tai tiek e, norėjau pasakyti, labai dėkuoju. Eh, eh, Ačiū. Vieną norintį pasisakyti turime kol kas, pona Balčytė, ar bus ir daugiau? Siūlau tuomet pirmiausia sutikti žodį ponui Ilits iš Olafo. Pone Ilit, prašom. Um, much, Dėkuoju, pirmininkė. Gal pradėčiau nuo to, kad uh, pasakysiu, jeigu <laughs> man vis tik leisite e, toliau pasisakyti po to, kai prisipažinsiu, kad aš nesu Olafo atstovas, o tik tai atstovauju komisijai ir todėl tarsi e, kalbėsiu ir apie kitų komisijos tarnybų atsakomybę, jeigu leisite toliau man kalbėti. E, jeigu taip yra, tai tada jau aš esu dėkingas už galimybę pateikti keletą minčių apie pranešimo projektą, kuriame yra įdomių idėjų ir kurios be abejo padės mums mūsų darbe, kurį vykdome e, remiami jūsų komiteto. Pirmiausia, bendro pabudžio pastaba, kuri galbūt aktuali, kai kalbame apie praeitie renktus tokius jūsų komiteto pranešimus. Pranešėjas, turiu pasakyti aiškiai, įsivaizduoja įvairių institucijų atitinkamas vaidmenius. E, tai, ką daro audito rūmai, yra iš tikrųjų skirtingas dalykas nuo to, ką Olafas daro. Ir jų rezultatai be, be abejo skiriasi, nes tyriamasis darbas Olafe ir tas darbas, kurį atliekame komisijos vardu apskritai rinkdami, analizuodami ataskaitas apie neteisingą lėšų panaudojimą. Tai mes komisijoje labai griežtai turime laikytis procedūrų ir teisinių apibrieščių. Pavyzdžiui, kas yra netvarkingas panaudojimas. O auditorumai to nedaro ir visiškai teisingai, nes jie atlieka profesinį ekonomiką pagrystą padėties įvertinimą. Abu tie produktai yra svarbus, kad galima būtų suprasti, kokios problemos iškyla ginant e, bendrijos finansinis interesus. Taigi abi institucijos turi savo vaidmenis ir tą turiu čia labai aiškiai ir trumpai pasakyti ir tai labai glaustai išdėstyta taip, ir mūsų, e, taip pat ir mūsų aptariamame pranešime. Dabar perinant prie konkretesnių dalykų. Žinoma, teisinė prievalė e, pranešti apie e, neteisėtas operacijas e, tenka valstyb, valstybėms narėms, egzistuoja atitinkamos sistemos ir aš dėkoju apie pastabas apie tokių neteisėtų operacijų valdymo sistemas jos prisideda prie klaidų atitaisimo ir e, prie to, kad mažiau tenka išteklių mums išleisti tam. E, Straipsnio 325 pranešime e, mes turime jau pakankamai daug skaičių, kuriuos kurie leidžia mums geriau susivokti, kaip yra kovojama su neteisėtų pinigų e, e, išleidimu ir statistiškai leidžia geriau susivokti padėtyje. Mes e, vargu, ar galime labai tiksliai, arba netgi, netgi apytiksliai įvertinti sukčiavimo uh, at, e, apimtis. Tokių sistemų mes neturime, kad galima būtų tai pasakyti. Jeigu kalbame apie e, tokią nusikalstamą veiklą, tai visada turime e, žinoti, kad skaičiai susijęs su tuo nėra pakankamai tikslus, kad galima būtų uh, politiškai jais pasinaudoti, todėl nei dabar, nei ateitie vargu ar galėsime jums e, tikslų įvertinimą pateikti. E, džiaugiuosi pastabomis apie įplaukas. Tai yra svarbu, e, galbūt visuomenės akise netaip aiškiai yra išreikšta ta svarba, negu kad kalbant apie išlaidas iš ES biudžeto. Perinant prie viešųjų pirkimų taisyklių, tai e, yra didelė tikimybė, kad komisija priims žalėją knygą šią temą po pusantros valandos šiandieną. E, jeigu būčiau galėjęs pasisakyti šiek tiek vėliau, gal būčiau patiekęs jums daugiau smulkmenų, e, bet kuriuo atveju komisija čia padarė tam tikros pažangos ir tas dokumentas bus konsultacijų su visomis suinteresuotomis šalimis pagrindas. Uh, kalbant apie tai, kaip galima būtų supaprastinti viešųjų pirkimų taisyklės, kad galima būtų pasiekti pusiausviros, e, kuri iš vienos pusės leistų e, išlaikyti nuostatų dvasę, pagrindinius principus ir antra vertus, kad nebūtų sukurta padėtis, kad tų taisyklių iš vis neįmanoma laikytis. Ir iš to tada kyla E, sunkumai susiję su techninėmis klaidomis, o tada jau darosi sunku atskirti, kur buvo techninė praiš, e, e, klaida, o kur nusikalstama veikla. Atsisusigražinimas dar viena jautri tema, susigražinimo taisyklės kelia susirūpinimo didesniais laikotarpiais e, sunku labai aiškiai išanalizuoti ar e, apibriežti susigražinimo mastus dėl, programa, e, dėl programavimo laikotarpio, ypatingai struktūrinių fondų srityje tas ciklas išsitiesia gana ilgai ir tada reikia laukti, kol baigsis tas programavimo laikotarpis Na, o tam laikui praėjus jau tada sunku pasimokyti iš tų pamokų, e, kurios susikaupia projektus įgyvendinant. Žinoma, nuspręsti, kurias šalis pravartu įvardinti, kurias ne, yra politinis sprendimas. Aš e, nemanau, kad e, yra pakankamai pagrindo paminėti tik tai vieną šalį. Jeigu mane kas priverstų šalis į vis tik tai įvardinti, tai tikrai būtų daugiau negu viena. Ačiū. Dėkoju. Jeigu norėsite vėliau dar grįžti ir e, pasisakyti per diskusijas, tai prašom duoti man ženklą. Yra penki norintys pasakyti, ponas Balčytis, ponas Deutsche, ponas Gair, ponia Makovėjai ir ponas Kilakakis. Taigi ponas Balčytis var turi žodį. Ponas Balčytis. Pirmininkė, iš tikrųjų dabar jau žymiai sudėtingiau yra kalbėti, kada kalbėjo komisijos atstovas ir praktiškai daugelį dalykų paminėjo, kaip liktai savaime suprantamus. Noriu tikrai padėkoti ir pagirti savo kolegą Kataliną už tikrai labai išsame pateiktą medžiagą, iš kurios šiandieną tikrai labai aiškiai galim susidaryti vaizdą, kad e, sanglaudos politikoje, žemės ūkiai ir kitur ES pinigų įsisavinimą ir šiandieną turime didelių problemų. E, iš tikrųjų, turbūt jau atėjo laikas, kaip ir paminėjo komisijos atstovas, kad reikia jau to politinio sprendimo, kad mes galėtumėm nors parlamento nariai prieiti arba turėti informaciją vis dėlto, kokia yra situacija atskirose valstybėse. Taip mes iš tikrųjų įvardijom keletą naujų valstybių ir Bulgarija, ir Rumunija turi pažeidimų ir tie pažeidimai yra tikrai labai dideli. Tačiau manau, kad čia visiškai nėra politinis e, sprendimas dėl valstybių narių. Atėna laikas, kada milijardai, litų, kurių, milijardai eurų, kurie yra šiandieną e, neteisingai pagal turimus duomenys įsisavinti, mes juos kažkaip turime vis dėlto ir valstybės įpareigoti, kad laikytųsi tam tikrų grafikų, taisyklių ir kad iš tikrųjų tas procesas paspartėtų. Dėl viešųjų pirkimų. Turiu asmeninę patirtį ir puikiai žinau, koks yra pasipriešinimas valstybės narėse dėl viešųjų pirkimų, objektyvių viešųjų pirkimų, kurie eitų centralizuotai per uh, įvairias informacinės technologijas ir kad kuo mažiau dalyvautų žmonės, koks yra pasipriešinimas. Todėl aš tikrai su nekantrumu lauksiu tos pusantros valandos ir komisijos sprendimo dėl žaliosios knygos. Taip, iš tikrųjų žinau, kad buvo kviečiami, kviečiamas atskiros valstybės pasidalinti patirtim šitoje srityje, tačiau tikrai manau, kad mūsų biudžeto kontrolės komiteto Vienas iš pagrindinių klausimų 2011 metais turėtų būti vis dėlto viešųjų pirkimų sistemos sutvarkymas. Mes turime kovoti ne su pasiekmėm, bet turime kovoti su priežastim. Priežastys yra pačioj pirminėje stadijoje, kada šitie procesai tiesiog yra užvilkinami, šitose dabartinėse sistemose, viešųjų pirkimų sistemose galimi įvairūs apraiškos neteisingi elementai. Ir todėl dar kartą tikrai noriu padėkoti, kad ir pranešėjas e, Ivanas iš tikrųjų paminėjo viešųjų pirkimų šiandien didžiausią problematiką. Todėl tikrai norėčiau, kad ir komiteto nariai mane teisingai suprastų, kad mūsų tai yra pats pagrindinis uždavinys ateityje šitą sistemą priversti valstybės narėse padaryti žymiai skaidresnę ir objektyvesnę. Ačiū. Dank u, meneer Deutsch. Dabar ponas Deutsch. Pone pirmininkė, kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Ivan už jo pranešimą. Noriu taip pat e, įvertinti ir Olafo darbą. Svarbu, ženklų darbą ir pranešėja savo pranešime tai pripažįsta. Ir taip pat tai pasakė kalbėdamas čia. Norėčiau paminėti dvi problemas. Tik tai dvi problemas. Problema, aišku, tema labai sudėtinga, galėčiau leistis ir į, į didesnius, į platesnius aptarimus, bet vis tiek, pirmiausia, norėčiau pakalbėti tą sprendimą įvardinti ar neįvardinti vienas ar kitas e, prašiau dirbančias valstybės narės. Aš pritarčiau poniai Makovei. Jinai savo nuomonėje keletą kartų bandė tai paaiškinti ir tą europinę kalbą kalbant, aš jai pritarčiau, nes aš pritariu įvardymo ir sugėdinimo principui. Turime matyti visus, turime būti atviri, turime žinoti, kas prastai naudoja ES lėšas. Ir turime taip pat matyti tų nusižengimų apimtis, tų problemų apimtis. Taigi, nepaisant to, apie kuriuos ES fondas kalbame, turime matyti problemos apimtį, e, priežastis. Norėtume, kad visas laidas būtų aiškiai išdėstytos. Turime turėti labai aiškius principus, kuriais tokia analizė remiasi, Tada galėsime pasakyti, štai tokios klaidos yra padaromos, o tada tuo pagrindu, tos sistemos pagrindu, tada jau galime pasakyti, kas jų ir kiek yra padaręs. Antraip mes e, to principo įvardinti ir sugėdinti negalėsime įgyvendinti man atrodo, kad visiems jau pradeda atsibosti mūsų vartojami būdvardžiai, apibūdinimai, bet be faktų. Ir tada kažką sakome, sakome skliausteliuose, sakom taip, tikriausiai tų problemų yra Bulgarijoje ir Rumunijoje, galėtų jų būti ir kitose valstybėse narėse A, B ir C Na, o šitas reiškinys egzistuoja taip pat ir kitos, kitose valstybėse narėse, taigi ne tik Bulguri, Bulgarijoje ir Rumunijoje, bet ir kitose valstybėse narėse, ne tik tose, kurios įstojo 2004 ar 2007, bet ir kitose valstybėse narėse galbūt bus kažkokių institucijų, kurios padarė klaidų. Taigi išeikime iš to užburto rato, kai kalbame, kaip svarbu tai yra, kokios tos problemos yra sunkios, visada kalbame taip gerai būtų, jeigu turėtume labai aiškę lentelę, kur buvai, būtų e, išdėstytos valstybės narės. O tada vėl sugrįžtame prie to paties išeities taško ir vėl kalbame iš naujo ir iš naujo ir, kaip sakė komisijos atstovas visai tiesingai sakė, negalite įvardinti tik vienos valstybės narės. Taigi reikia labai aiškių lentelių su aiškiais paaiškinimais, aiškiais kriterijais. Atsiprašau, kad tiek ilgai kalbu, bet manau, kad tai svarbu, svarbi problema. Yra taip pat e, visai suprantamas skirtumas tarp to klaidų lygio, kurį nustato auditorumai ir Olafas bet žmonėms vis tik sunku susigaudyti. Jeigu tik paminite klaidų lygis, žmonės, skaitydami apie tai internete, vargu ar supras, kad čia eina kalba apie vienos ar kitos institucijos nustatytą klaidų lygį. Žmonės tų problemų taip gerai neišmano. Jeigu kalbate apie sanglaudos fondą, tai jūs matote, kad auditorumai sako, o klaidų lygis sumažėjo. O Olafas savo pranešime sako, e, klaidų lygis padidėjo. Ir abu tie pranešimai prieinami internete ir jūs ir paprastas skaitytojas nesupranta, kad kalbama apie du skirtingus dalykus. Tokių dalykų mes neturėtume leisti. Dėkuoju, ponui Deutsch. Jūsų paskutinė mintis, e, na, iš tikrųjų yra toks atvejas, kai e, jūs bandote palyginti obulius ir kreušės, du skirtingus dalykus, ar ne? E, Ponas Sodergaard. Der ligger i betænkningen, som jeg kan, e, kan tilslutte mig. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad labai džiaugiuosi pateiktomis rekomendacijomis ir norėčiau e, padėkoti kolegoms už visus e, komentarus. Na, aišku, mes neturėtumėme teikti, kad e, sukčiavimo padaugėjo, bet kita vertus negalime ir ignoruoti sukčiavimo atvejų, sukčiavimo mastų. Uh, Dabar žvelgiant į tai, kaip komisija apibendrina situaciją, panašu, kad išvelgiame tam tikrų tendencijų. Reikia, aišku, daryti skirtumą tarp sukčiavimo ir pažeidimų ir tokį, tokią, tokį skirtumą daryti reikia. Problema tik ta, kad kai yra pažeidimų, yra galimybė, kad ten yra ir sukčiavimo. Audito rūmų ataskaitoje, šiuo metu ataskaitoje, mes matėme, kad yra viena valstybė, kur e, žemės ūkio paskirties plotai buvo neteisingai e, pristatomi. Panašu, kad tai buvo tyčinis nusižengimas. Så derfor bliver vi nødt til at fastholde, og det synes jeg også, kommissionen skal... Ir turime pripažinti, kad, kad buvo pažeidimų. Taigi aš manau, kad kuomet yra surandamas pažeidimas, reikia jau daryti prielaidą, kad tikėtina, jog ten yra ir sukčiavimo atveju. Ta galimybė visuomet išlieka. Du 2009 metais pažeidimų 2009 metų pažeidimų lygis e, šiek tiek, e, lyginant su 10 buvo didesnis. Tačiau kalbant apie finansinius padarinius, sukčiavimo finansinius padarinius, panašu, kad realiai ta galutinė suma yra išaugusi. Taip pat e, sumos, kurios yra susijusios su sukčiavimu žemės ūkio sanglaudos fonduose, fonduose, matome, kad tos sumos išaugo. Mhm. Taigi, kalbant apie tiesioginės išlaidas, procentinė išaiška pažeidimų sumažėjo, tačiau dėl sumos išaugo. Taigi aš suprantu, kad negalime galbūt eskaluoti per dėm tos problemos, bet tikrai negalime jos ir e, menkinti ar jo, ją ignoruoti, nes tokiu būdu tik tai pakenksime savo patys. E, Na ir dar vienas klausimas susijęs su tuo, ką akcentavo ir pranešėjas, kai kalbėjo apie pasirengimą stojimui ir sapardą. specialią žemės ūkio ir kaimo plėtros programą. Čekija, Estija, Latvija ir Slovenija paskelbė, kad sukčiavimo lygis e, toje srityje yra nulinis. Nei vienas euras nebuvo prarastas dėl sukčiavimo. Aš norėčiau susidaryti aiškesnį įspūdį dėl to, ko, koks, kokios tai yra ataskaitos, ar tokios ataskaitos mums yra naudingos, ar jos kokios tai vertės turi. Uh, galbūt e, reiktų Olafo žmonės į Estiją, Latviją ir Sloveniją nusiųsti, kad jie pasimokytų, kaip, na, kiti kolegos pasimokytų, kaip išvengti sukčiavimo. Dėkoju, Sorienai, e, jau visi kolegos pasisakė pirmajame raunde. Norėčiau, kad kiti kalbėtojai šiek tiek e, glaušiau kalbėtų, ponas Gairis. Danke, Herr Präsident. Ähm um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu daug ką pasakyti, bet pabandysiu trumpai dėl kolegos Deutsch pastabų. Iš tiesų, galbūt teoriškai ir pasiteisina ta mintis badyti pirštais įkaltuosius. Bet ką daryti, kai atsiranda politinis kontekstas? kai kalbame apie vyriausybę, kurios partija yra e, tą pačiam gimininga ir tuomet tavęs. Ir tuomet e, jau nebegali taip akivaizdžiai imti rodyti pirštais, nežinau, ar tas principas tuomet praktiškai toks ir pritaikomas. Nekartosiu to, kas Arenas sakė dėl tų keturių šalių kurios nurodė, jog klaidų lygis yra praktiškai nulinis sukčiavimo srityje, bet gal vertėtų į vieną ar kitą valstybę narę iš šio sąrašo nuvykti per artimiausius vizitus ir patikrinti, kaip yra. Nes jeigu iš tiesų yra taip, kaip jos sako, tai reikia nuvažiuoti ir pasimokyti iš jų, jos reiškia puikiai tvarkosi. Reikia imti iš jų pavyzdį, reikia paremti jų praktiką. Ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai um, dėl to, ką pasakė Zygmant, Zygmantas Balčytis. Iš tiesų, parlamentas uh, kasmet uh, stengiasi organizuoti dialogą su komisija dėl teikiamų ataskaitų, nes privalu kalbėti su komisija apie tai, ką galima padaryti geriau, ką galima patobulinti. Bet dar noriu priminti, kad e, su taryba dialogas yra dar platesnio konteksto. Mm. Biudžeto reikalų komitetas jau pradeda dirbti su kitų metų biudžetu. Panašu, kad e, bus taip pat linksma kaip ir praėjusiais metais. Ir reikia atkreipti dėmesį į netinkamą kai kurių valstybių narių e, elgesį ar praktiką, į taisyklių nesilaikymą. Turime tų nusidėjėlių sąrašą nuolat, manau, turėti priešai save ir taip pat ir tarybai juo pamojuoti. Thank you. <clears throat> to start with the... Uh, with... Ačiū. Dėl to, ar reiktų teikti valstybių pavyzdžius, minėti valstybės, aš norėčiau pasakyti, kad Mes turėtumėme paprašyti lentelės su visomis e, valstybėmis ir su visais skaičiais. Štai taip turėtumėme dirbti. Tai tokia yra mūsų misija ir todėl mes čia ir esame, kad galėtumėme įvertinti visų valstybių situaciją, matyti visus skaičius e, ir sukčiavimo ir pažeidimų. Ir aš turiu pasakyti, kad Olafas, komisija ir auditorumai turėtų tą patį daryti. Jeigu norime parengti politiką, strategiją ateičiai, turime turėti skaičius kiekviena, apie kiekvieną valstybę narę. Dabar keliai žodžiais apie ataskait e, pranešimą. Aš esu šešėlinė pranešėja APP vardu. Taigi trumpai pasakysiu. Žvelgiu į pažeidimų valdymo sistemą, ir norėčiau detalesnės metodikos dėl to, kaip yra da, naujai, veikiai naujai gyvendintos pažeidimų valdymo sistemos, kas pagerėjo, kokia yra situacija dabar ir taip pat paprašyti, kad komisija pritaikytų naują technologinį ataskaitų teikimo, teikimo principą, kad būtų suderinti valstybių narių atsiskaitimo metodai ir kad būtų įgyvendinta nauja metodika. Dabar kalbant apie nulinių sukčiavimo <clears throat> atvejus, apie ką kalbėjo ir kolegos, ypatingai tose valstybėse, kur <clears throat> finansinės paramos mastai yra tikrai nemenki, Sukčiavimas ir pažeidimai tarp tų savokų turėtų būti daromas skirtumas. Sukčiavimo <clears throat> pažeidimo atvejai nuo savų, nuo savų išteklių srityje pasitaiko įvairiose valstybėse narėse. Ir sukčiavimai sudaro daugiau negu, kad su, su, su sukčiavimai sudaro daugiau negu pusė sumos kuri yra teikiama valstybei nariai. Taip pat dėl susigražinamų, sko, e, susigražinamų lėšų e, aš tas valstybės e, matyt minėsiu savo <clears throat> pakeitimuose, aš šią diskusijų nenoriu išprovokuoti, bet aš tą padarysiu. Ir taip pat reiktų daryti, ryšį, daryti, daryti sąsajas tarp korupcijos ir sukčiavimo. Dėkoju, ponia Makovai. Nežinau, kad, buvote, kad esate šešėlinė pranešėja, būčiau suteikęs žodį jums kur kas anksčiau, ponė. Skilakakis. Pone pirmininkė, dėkoju kolegai už puikų darbą. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris yra labai man reikšmingas. Tai yra sukčiavimo ir korupcijos e, įvertinimas. Komisija teigia, kad praktiškai 100 procentų to padaryti neįmanoma. Tiesa, kad e, turimos priemonės nėra labai rafinuotos. Ir tiesa, kad komisija tomis priemonėmis yra pasinaudojusi ir tarptautinės pagalbos vertinimo srityje, bandant e, nustatyti korup, tarptautinį korupcijos ir skaidrumo indeksą tose valstybėse, kur korupcija yra labai gaji korupcijos vertinimas mane labai visuomet domino iš mokslinės pusės ir aš peržvelgiau 7-8 metų mokslinę literatūrą, literatūrą, kuri rodo, kad išaugo per pastarąjį dešimtmetį mm, šis reiškinys. Ir aš manau, kad mes turime pažvelgti, panalizuoti, kas mokslo srityje vyksta, kas naujo yra mokslo srityje, bandant įvertinti korupciją ir sukčiavimą, peržengiant jau tas oficialias ribas, bandant, bandoma įvertinti ne tik sukčiavimą ir korupciją, bet ir tai, kas patenka į tą sukčiavimo ir korupcijos tinklą. Ir manau, kad tikrai yra kitų įvertinimo būdų, ypatingai kai kalba eina apie nedidelę korupciją, nežymę korupciją, taip jinai vadinama mokslinėje literatūroje, tai yra ypatingai dažnas reiškinys žemės ūkio sektorija, yra būdų, kaip būtų galima įvertinti tą korupciją netgi per visuomenės apklausas. Jeigu kalba eina apie plataus masto korupciją, tuomet reikalingi kiti įvertinimo būdai. Tačiau tą daryti reikia ir kol kas nemačiau jokių siūlymų mm, programoje, kaip būtų galima įvertinti korupciją. Jeigu teiksime, kad to padaryti neįmanoma ir užsifiksuosime ties tą mintimi, tuomet niekada to ir nepadarysime. Atrodo, lyg mes nežvelgiame tai, kas vyksta mokslo srityje. Aš manau, kad šis komitetas turėtų žengti žingsnį į priekį. Jeigu negalime įvertinti, tuomet mes ir nežinome, ar kalba eina apie stambę ar apie smulkę žuvį. Ar mes veiksmingai dirbame, ar mes tik tai apsimetame, kad esame svarbus šiame komitete. Kilakis, eh, Ačiū, ponė Skilakė. Manau, kad eh, jūs teisus. Bet e, čia iš savo pirmininko vietos matau, kaip žmonės e, reaguoja į pasisakymus ir e, komisijos atstovo <laughs> kūno kalba aiškiai man rodo, kad jis norėtų kažkaip sureaguoti, ar ne? Na, jeigu ne, tai ponas Kalfin. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paminėti temą, kuri nėra konkrečiai susijusi su mūsų aptariamo klausimu mes esame, dauguma mūsų dirba ir biudžeto komitete. Kartais posėdžiai vyksta vienu metu ir balsavimai vyksta vienu metu. Ir aš manau, kad mums reikia vengti tokių situacijų ateityje, kad nebūtų taip sudėtinga mums dirbti. Dviejose vietose vienu metu būti negalime. Dabar dėl pranešimo aš norėčiau pirmiausia pasveikinti pranešėją. Jis žengia tikrai teisingą linkmę su šiuo pranešimu ir taip pat norėčiau padėkoti ir biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad imasi visų pastangų kovojant su sukčiavimu. Sukčiavimu, kuris, kuris pasitaiko Europos fondų panaudojimo srityje. Na, aš manau, kad ta komparatyvinė analizė <clears throat> turėtų būti kuo galima tikslesnė, kad mes surastumėme pažeidimus, kuo galima greičiau. Ir aš norėčiau paminėti porą valstybių. 2008 metais, <clears throat> po to, kai buvo atlikta komisijos ir Olafo kontrolė, buvo su, substab, sustabdyti, sustabdytas finansų tiekimas, finansavimo tiekimas dėl e, labai plataus masto pažeidimų. Ir tokią praktiką taiko ir komisija, ir Olafas. Tai įvyko mano valstybėje. Na ir galiausiai atlikus kontrolę, rugsėjo mėnesį vėl buvo pradėta, pradėti, pradėtos mokėti lėšos. Mes matome Bulgarijos vyriausybės teikiamus skaičius, kur matome, kad 20 procentų yra sukčiavimo ar pažeidimų atvejų. Na žinoma, Tai šiek tiek šokiruoja, nes matome, kad vis kitose valstybėse procentas yra vienas, tarkim, o ne 20. Na ir atlikus kontrolę, po to jau mokėjimai vėl buvo pradėti daryti. Na, šią problemą šiek tiek būtų įmanoma paaiškinti. Bulgarijoje mokėjimo agentūra kiekvieną projektą vertina prokuratūroje. Ir aišku, yra skirtumas tarp sukčiavimo ir pažeidimo. Arba įtariamo pažeidimo. Galiausiai šios praktikos buvo atsisakyta Bulgarijoje, daug įmonių bankrutavo kadangi jos negalėjo įgyvendinti projektų. Na, aišku, ir yra kita statistinių duomenų e, problema. Kada yra vykdoma ekspost kontrolė. Aš manau, kad kur kas būtų geriau atlikti kontrolę anksčiau. Na, galiausiai mūsų mokėjimo agentūra darbo metodus pakeitė. Bet vis tiek mūsų procentas yra kur kas didesnis nei kitose valstybėse. Taigi, lyginant skaičius, lyginant skaičius, mums reikalinga aiški ir tiksli metodika. Ir aš manau, kad Olafas ir komisija turėtų tokią metodiką parengti tam, kad būtų galima lengvai lyginti tuos skaičius. Ir dar vienas pavyzdys - 2004 metais 88,5 procento sukčiavimo pažeidimų atveju, atveju buvo nustatyta Estijoje. Ir neįmanoma tikėti, kad 9 procentai iš 10 yra neteisingai įgyvendinami valstybėje, kurios rodikliai yra tokie neblogi. Taigi Jeigu norime kovoti su sukčiavimu, turime pirmiausiai turėti bendrą ir tikslę metodiką. Eh, eh, Ačiū, ponė Kalfinai, dėl jūsų pirmosios pastabos, dėl darbo tvarkės planavimo, dėl derinimo mūsų posėdžių su biudžeto reikalų komitetu. Pažvelgime į tą reikalą, Iš tiesų, šiandien gal yra taip, kad vyksta tuo pat metu šie posėdžiai, bet tai galbūt vienas vienintelis kartas šiemet. Sekretar, sekretariatas tikrai stengiasi, kad taip nebūtų. Dar vienas kartas panašus bus kovo mėnesį, kai ir mes posėdžiausime, ir biudžeto reikalų komitetas posėdžiaus, bet dar yra parašyta tik to be confirmed, taigi dar viskas nėra e, patvirtinta, nėra tai galutinis įvertinimas variantas. Pone Ivanova. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Kolegos iškėlė įvairias problemas. Aš tiesiog galiu pritarti jų nuomonėms ir norėčiau padėkoti pranešėjui. <clears throat> Taip pat norėčiau kreiptis į kolegas, kadangi atliekame vertinimus ir teikiame rekomendacijas siekiant tam tikrų tikslų. Komisijos atstovas kalbėjo apie tai, ar reiktų skelbti valstybių, prasikaltusių valstybių sąrašą. Jeigu yra sukčiavimo atvejų, jeigu yra pažeidimų, aš manau, kad reikia pateikti tokį sąrašą, sąrašą, kuris būtų kur kas išsamesnis, galbūt ne, nereikia rodyti pirštų į vieną valstybę, kurioje kažkas gal atsitiko prieš kažkiek metų. Na, dėl Bulgarijos tiesa, kad e, iš esmės viskas pasikeitė pas mus ir mano kolega ką tik apie tai pasakojo. Mokėjimai buvo suspenduoti 2008 metais, tačiau vėliau po to, kai buvo pritaikytos Bulgarijos vyriausybės tam tikros priemonės, mokėjimai vėl buvo pradėti daryti. Taigi būkime objektyvūs, būkime ko galima objektyvesni ir darykime tos e, palyginimus, atsižvelginti tai, kokių priemonių įmasi viena ar kita valstybė. E, e, Ačiū, dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui pasisakyti, kad jisai sureaguotų į įvairius iškeltus klausimus. Daug kas buvo pasakyta apie metodiką, taip pat apie tai, kaip būtų galima pritaikyti kaip būtų galima tuos atvejus identifikuoti. Kas norėtų sureaguoti, ponas Ilėt? Uh, Galbūt kito kokio generalinio direktorato atstovų, kurie norėtų pasakyti, jeigu ne, uh, Taip, ponė pirmininkė, ir vėl aš prisijimsiu bendrą atsakomybę ir pasisakysiu komisijos ir Olafo vardu. Daug įdomių minčių buvo išsakyta, kai kurios iš jų gana e, techniškai sudėtingos, e, visų čia neminėsiu. Vis grįžtame tarp skirtumų, tarp pažeidimų ir sukčiavimų. E, Žinoma, sukčiavimas yra e, pažeidimas, bet ne visi pažeidimai yra sukčiavimai. Negryšiu prie tos problemos, tik pasakysiu, kad norint įvertinti sukčiavimų e, informaciją, reikia labai aiškiai išanalizuoti pažeidimų informaciją. Dabar, jeigu pažiūrėsime į žemės ūkį ir e, sukčiavimus tenai. Tai ten, tarkime, susidurėme su kiekvienu ūkininku ar visos virtinės ūkininko bandymais deklaruoti daugiau žemės negu kad yra. Ir tai reiškia, kad nacionalinės institucijos turi įvertinti, ar tie veiksmai e, galėtų būti persekiami pagal nacionalinę teisę. Na, o po to Komisija turėtų suvokti, kad statistiškai deklaruota yra per daug ir tada per finansų valdymo sistemą turėtų užsipulti nacionalinį biudžetą ir bandyti kažką veikti. Tai štai kokia problema toje e, srityje, įvairiopa problema iškyla. E, kalbant apie labai svarbų ir sunkų klausimą, kaip e, studijos korupcijos srityje. E, nelabai ne turiu ką čia pasakyti, bet noriu pasakyti, kad tikrai labai man norėtųsi daugiau laiko tam paskirti, kada tik tai atsiras naujasis mūsų generalinis direktorius. E, ponas Kalakis tačiau visiškai teisus, kai jisai sako, kad reikia į tai pažvelgti iš mo mokslinio požiūrio taško, nes e, Atlikus tokias studijas tada galima būtų priimti ir politinius sprendimus ir komisija, rengdama e, strategiją kovai su korupcija ir kova su, kovos su pažeidimai strategija, bandys į tai atsižvelgti, rengdama tuos dokumentus. E, kalbant apie tas e, valstybės narės, kurios e, nedeklaravo jokių pažeidimų, tai reikėtų pasakyti, kad komisijos siūstos inspekcijos nerado jokių rimtų klaidų tose programuose ir tose šalise ir tose audituose, kurie buvo atlikti. Ir tiek tada ir ten norėjau pasakyti, jeigu kokiu nors konkrečiu klausimu būtų, tai prašau klausti. Ačiū. Dankjewel. Um, ehm, ik denk dat we... Ačiū. Manau, kad eh, pakankamai laiko skiriame pono Ivan eh, pranešimui. Pranešėjų idėja eh, reikia išvykti, bet aš manau, kad uh, Diskusija buvo konstruktyvi, išgirdome įvairių pastabų ir dabar turime tam tikros erdvės pakeitimams pateikimų, pateikimo terminas yra vasario antroji vidurdienis. Na ir tada 28 vasario jau ponui demagistri pirmininkaujant, dėl jo galėsime balsuoti. E, o 23 kovo e, mini plenarnėje sesijoje Briuselėje galėsime bandyti priimti šį pranešimą. E, dabar mes turime du e, svečius, pana Doherty ir dar vieną prelegentą, kurie parengė dokumentą. Jūs visi jį turėjote gauti pereitą savaitę, tikriausiai su juo susipažinote. Ten e, daug e, įdomios informacijos apie Lisabonos sutartį, apie Europos e, prokuroro problematiką. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, komiteto nariai, ponios ir ponai. Aš esu Frank Stalmans, esu čia draugė su kolega Richard Doherty, esame abu iš Lloyd kompanijos ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti mūsų nepriklausomos studijos rezultatus. Studijos, kuri yra skirta Europos prokuroro institucijos sukūrimui. Svarbu suvokti, koks buvo studijos tikslas. Jos tikslas buvo uh, apibendrinti visų institucijų, kurios dirba baudžiamusias teisės rytyje nuomonę. Uh, ir, žinoma, tai yra daroma Lisabono sutarties kontekste. Uh, Mes e, sutarėme, kad naudosime visą eilę informacijos šaltinių. Visų pirma, pasinaudosime klausimynais ir pokalbiais su įvairių institucijų atstovais - Eurojust, Olaf, Europol. Paskui e, išklausėme seminarų šią temą dalyvių nuomonę. Na ir taip pat mes e, išanalizavome viešai prieinamas publikacijas šiuo klausimu. Kokie pagrindiniai yra mūsų tyrimo rezultatai? Visų pirma, atrodo, kad yra erdvės pagerinti bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų. Bendradarbiavimo tam tikras mechanizmas egzistuoja, bet pasikeitimas e, informacija pagal bendradarbiavimo susitarimus nevyksta taip gerai praktikoje, kaip kad numatyta. Taip pat pastebėjome, kad e, šią, diskus, šią temą tebe vyksta labai gyva diskusija, kad e, suinteresuotos uh, šalys e, turi įvairiopą nuomonę dėl e, galimo Europos prokuroro institucijos įkūrimo ir dėl to, kaip e, instituciškai ta nauja institucija galėtų įsipaišyti. E, išaiškėjo, kad yra poreikis atlikti tolesnį poveikio įvertinimą, pasiaiškinti, kaip tos institucijos būtų pačios reorganizuotos, jeigu įsikurtų, jeigu atsirastų Europos prokuroro institucija. Visos trys apklausos institucijos su sutiko, kad e, Europos prokuroro institucija atneštų tam tikrą pridedamąją vertę, vykdant e, nepriklausomus baudžiamosius tyrimus, kad sustiprintų bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir kad e, prisidėtų užtikrinant vienodą apsaugos lygį visose valstybėse narėse. Visos trys institucijos taip pat sutarė kad kai kalbama apie tyrimo gale, tyriant e, rimtus Europos institucijų pareigūnų nusikaltimus, tai e, būtų pravartu perduoti tas tyrimo galės supranacionaliniai institucijai Europos lygmenių. Atrodo, kad e, sprendžiant e, iš to, ką pasakė Olaf atstovai. E, atrodo, kad yra tam tikras sutarimas, kad Eurojust galėtų tapti e, tokiu supranacionaliniu organų, tuo tarpu, kai Europolas ir Olafas galėtų atlikti analitinės funkcijas ir tyrimo funkcijas. E, Olafas e, siūlo, kad reikėtų pradėti nuo ES lygmens teisinės priežiūros institucijos, e, ir, kuri, kuri, kuri turėtų hierarchinės kompetencijas duoti nurodymus tyrėjams. Europolas mano, kad ES tyrėjai turėtų turėti savo būstinę Europole, kad galima būtų išvengti tyrimų dubliavimuose. Minėjau pradžioje, kad e, mes dalyvavome visose pastarojo meto seminaruose šią temą Vienas iš jų buvo e, rugsėjo mėnesį pereitais metais organizuotas e, seminaras e, draugė su pirmininkaujančia Belgija. Jį organizavo Eurojust, o taip pat dalyvavome ir EPPO ir Eurojusto seminare spalio mėnesį. Ir tenai Išklausę pasisakymus padarėme išvadą, kad reikėtų išlaikyti e, labai artimą sąsąją tarp e, Europos e, prokuroro institucijos ir Eurojust tiek, bet tuo pačiu metu išlaikant ir funkcinius ir organizacinius tų dviejų institucijų uh, skirtumus. Na, o tie alternatyvus scenarijai galėtų būti tokie, kad Eurojustas perauga į prokuroro instituciją, e, sustiprinant nacionalinių atstovų galės, kad e, kitas scenarijus buvo, kad prokuroro institucija tampa atskirų vienetų, kad Eurojuste atsirando specializuotas padalinys ir taip pat dar vienas scenarius, kad e, prokuroro institucija susilieja su Eurojustu į vieną instituciją. Per mūsų metinį forumą mes e, išgirdome, e, kokius prioritetus teikia nacionalinių valstybių teisėjai ir prokurorai. Atrodo, kad jie pasisako už bendradarbiavimą tarp valstybių narių, Na ir paskui, kad greta to e, turėtų būti stiprinamas Eurojustas ir tuo pat metu kuriamas, e, kuriama Europos prokuroro institucija. Pagrindinės mūsų rekomendacijos. Visų pirma, mes manome, kad e, pernelyg anksti yra teikti smulkmeniškas rekomendacijas tokiais sudėtingais klausimais kaip institucinė sąranga, Kai kalbame apie mm, teisinį bendradarbiavimą Europoje, tai yra todėl, kad nuomonės šią temą labai skiriasi, kad nėra iškumo dėl to sutartyje ir dėl to, kad yra tarp įvairių institucijų, svarbių institucijų e, šią temą daug nesutarimų. Tai susiję taip pat e, ir su tuo, kad e, institucijos e, bus pasiruošusios suteikti papildomų atsakymų tik tada, kada bus atlikti poveikio įvertinimai. Mes taip pat rekomenduojame, kad pirmiausia reikėtų tinkamai įgyvendinti jau dabar egzistuojančius bendradarbiavimo susitarimus, kad reikėtų atlikti tolesnius poveikio įvertinimus ir organizuoti tolesnės diskusijas ir konsultacijas tarp įvairių institucijų ir valstybių narių valdžios institucijų. Komisija ketina pateikti savo rekomendacijas dėl Eurojust stiprinimo ir taip pat apmastyti e, būdus, kaip turėtų būti atkuriama Europos prokuroro institucija. Mes patys galvojame, kad e, tolesnės konsultacijos tarp suinteresuotųjų šalių e, pagilintų tos problemos suvokimą. Dėkuoju. Ačiū. Ar norite dar ką nors pridurti? Jeigu ne, tada žvelgiu į salę ir ieškau komisijos atstovo. Ar jis norėtų pasisakyti dėl susidariusios situacijos, dėl, dėl savo požiūrio į Europos prokuroro tarnybą. Ar komisija žvelgia į šį reikalą lygiai taip pat? Kas norėtų pasisakyti iš komisijos? Ponas Mišelinis, regis, turėjo atvykti pas mus iš Teisingumo reikalų generalinio direktorato. Ja, meneer Mišelinį? Ja, ja. Pone Mišelinį. Uh, thank you. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname <clears throat> atliktą studiją. Vertiname ją labai. Ji yra labai naudinga. Joje pateikiama situacijos apžvalga, aiški situacijos apžvalga. Taip pat kalbam apie Eurojusto, Europolo, Olafo praeitį, kaip pagrindą tolesniems pamastymams. Taip pat mes patvirtiname, kad žvelgiame į institucinės galimybės, kurias numato 85 ir 86 ES sutarčių straipsniai. Šiuose nuostatose yra kal, kalbama apie svarbius teisinius operatyvinius elementus, kuriuos reikia rimtai vertinti Ir komisijos tarnybos tą analizę e, atlieka, kaip studijoje buvo pasakyta, įtraukiamos yra ir valstybės narės, kiti suinteresuoti asmenys prieš teikiant kokias tai teisėkuros iniciatyvas. Patvirtiname, kad komisija pradėjo studiją dėl Eurojusto stiprinimo 2011 metais, e, panašu, bus e, met, tiksliau, iki metų pabaigos bus pateikiami studijos rezultatai. Taip pat komisija rengia komunikatą dėl galimo Europos prokuroro institucijos įsteigimo 13 metais. Komisija atliks visas e, reikiamas e, konsultacijas ir studijas prieš teikdama pasiūlymą. Tokia yra dabar situacija. Ačiū, kad suteikėte žodį ir mes e, labai dėkojame už šį žingsnį. Ačiū. Ačiū. Ar norės kas nors pasisakyti, ponia Jala Sender? Dar kas nors? Ne, tuomet ponia Jala Sender. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už atliktą tyrimą. Už jo pristatymą. Mes savo laiku labai stengiamės dėl to, kad būtų atliktas tas tyrimas, mums jis buvo labai svarbus ir visada buvome už tai, kad būtų įsteigta Europos prokuroro institucija. Noriu paklausti specialistų, ekspertų iš to, ką papasakojote, buvo galima suprasti, kad galbūt galima rasti bendrą sutarimą dėl to, kad Eurojustas taptų pagrindinė Europos prokuroro mm, būstinė darbo vieta. Ir noriu paklausti, kadangi pati nesu ekspertė, Ar galėtumėte dar iš biudžeto kontrolės e, komiteto požiūrio taško kiek plačiau nušviesti situaciją? Koks būtų santykis Europos prokuroro institucijos, Eurojusto veikla? Pasakykite tiesiog, kokie būtų pranašumų, kiek, kokie trūkumai tokios įstaigos, jeigu būtų tyriama, jeigu tyrimai būtų atliekami vadovaujant Eurojusto ar prie Eurojusto, kaip žvelgiate į galimybę, taip pat ir tai, kad pavyzdžiui Olafas taptų savarankiška, nebe komisijos kruojama institucija. Kitas mums svarbus klausimas yra dėl dubliuojamo darbo, kur čia yra spragų, ką dar reikėtų patobulinti. Mes juk siekiame kuo glaudesnio bendradarbiavimo tarp valstybių prokuratūrų, Eurojusto darbas taip pat vienyje valstybių narių institucijas. Ir gal galėtumėte, čia kreipiuosi į komisiją, paaiškinti, kodėl sutartys nėra tokios aiškios šiuo atžvilgiu, ko dar trūksta tuose 85 ir 86 straipsniuose tam, kad būtų galima įkurti Europos prokuratūros instituciją. Zijn er eh, nog collega's die vragen hebben aan? Ar bus daugiau klausimų? Deloito atstovams. Tada suteikiu vėl žodį vienam iš mūsų svečių. Galite patys nuspręsti, kas atsakys į klausimus. Of course we can give... Na žinoma, mes galime pateikti atsakymą, nors į daugelis klausimų buvo iškelta, iškelta tuo pačiu metu. Kaip jau minėjau, dar yra gal per anksti teikti detalės rekomendacijas dėl persiklojimų ir ką būtų galima padaryti. Reikės gilesnių diskusijų su suinteresuotomis institucijomis. Uh, Ir kai pateikiau klausimą, kur išvelgiamas yra persiklojimas funkcijų institucijose, gavau na, tokį atsakymą, kurį jau minėjau, reikia tolesnis poveikio vertinimas atsak, prieš atsakant į tokį klausimą. Taip pat tikriausiai žinote, kad kai <clears throat> išsiunčiau įvairių institucijų atsakymus e, kitoms institucijoms. Visi iš principo sureagavo, kad gal per anksti yra komentuoti kitų institucijų atsakymus raštu. Taigi, matyt, reikia surenkti susitikimus, kad būtų galima toms, tos, kad tos institucijos galėtų išsamiau padiskutuoti ir tuomet galėtumėme jau pateikti atsakymą jūsų klausimą. Nežinau, Ar atsakiau visus klausimus? Gal pri, pamiršau antrąją klausimo dalį? Gal galėtumėte pakartoti tuomet, ponia Jela Sender, savo e, klausimą? Gerai. Aš teigiau, kad e, tai, kaip yra atliekami tyrimai, mane šiek tiek neramina dėl e, klausimynų. ta tema, kuri šiek tiek dar yra tik brandinama ta mintis. Ir klausimynė klausiama, ar norėtumė, norėtumėte dalyvauti toje sistemoje. Yra ir neigiamų, ir teigiamų atsakymų, jūs bandome, bandote apibendrinti tas egzistuojančias problemas. Tokį aiškesnį paveikslą sukurti, bet mano klausimas yra štai koks. Jeigu yra siunčiami klausimynai, aš įsivaizduoju, kad atsakymai yra minimalūs. Kaip jūs vertinate Europolą, Eurojustą struktūrą, kurioje yra Europolas, Eurojustas ir kaip jūsų manimu, kokie yra santykiai tarp Europolo, Eurojusto ir Olafo? Na, aš manau, kad iš tiesų yra sudėtinga atsakyti į tokius klausimus tokioje, tokioje ankstyvoje stadijoje. E, dabar prie, grįšiu prie savo klausimo. Dėkoju Jums labai už atliktą studiją, tačiau visose atsakymuose yra kalbama apie tai, kad yra įmanoma konsensuso gal, galimybė ir Eurojustas būtų ta bazinė institucija ir prisimtų didesnę atsakomybę negu kad prokuratūra ir tai būtų du ramšiai pagrindiniai - Olafas ir Eurojustas, Europolas ir Eurojustas. Taigi, kurios, kokios būtų silpnosios ir stipriosios pusės, jeigu tai būtų paskirstytos e, kompetencijos. Turiu pasakyti, kad yra ir na, istorinio pobūdžio problemų, taip tariant. Olafas e, tyria ir sukčiavimo atvejus e, komisijos rėmuose, komisijos viduje, Taigi šiame trikampyje Eurojustas, Olafas ir Europol, ar Olafas turėtų būti komisijos viduje ar už komisijos ribų? Nes, kažin, ar užtikrintumėme nepriklausomumą, jeigu Olafas būtų komisijos viduryje. Taip pat, kalbant apie sutarties nuostatas, komisijos atstovai teigia, kad reiktų keisti, koreguoti 85-86 straipsnius. Taigi, kokie jūsų manimų yra nepakankamai aiškus elementai. Na, e, trečias klausimas. Jūs kalbėjote apie prokurorų konferenciją. Ir tyriejų konferencija visi gali, nori bendradarbiauti, tačiau niekas nenori tos tokios uh, bazinės institucijos, tos pagrindinės institucijos. Na ir įdomu, kaip tos 27 nacionalinės institucijos dirbs su Eurojust. Aš manau, kad čia reiktų kalbėti ne vien tik tai apie bendradarbiavimą. Ponas Stalins. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad studijos pridėtinė vertė yra ta, kad kiekviena veikianti institucija gavo galimybę išsakyti savo nuomonę, požiūrį. Taip pat aišku, kad įvairios institucijos turi skubiai susėsti prie vieno stalo ir padiskutuoti detaliau. Taip pat norėčiau paaiškinti, kad uh, kitose, dėl kitų dviejų klausimynų. Taip vyko ir pokalbiai, pokalbiai su atstovais, pagrindiniais institucijų atstovais, tam, kad jie galėtų pakomentuoti raštu pateiktus atsakymus. Kaip sakiau pradžioje, esame nepriklausoma organizacija, kuri teikia nepriklausomą studiją Ir jeigu yra svarbių nuomonių skirtumų tarp e, svarbiausių veikėjų, ypatingai dėl to, kokį vaidmenį jiems tektų suvaidinti toje sistemoje, tuomet kaip nepriklausoma organizacija mes negalime vietoj jų priimti sprendimų. Mes tiesiog e, parašome, kad egzistuoja nuomonių skirtumai. Ir kaip minėjau anksčiau, visos institucijos kalba apie tai, kad reikia atlikti poveikio poreikių vertinimą, kad būtų galima detaliau pamastyti apie tai, kaip būtų galima reorganizuoti sistemą, struktūras ir kokį vaidmenį jie mato, savo vaidmenį mato toje sistemoje. Na ir strateginis seminaras, kuris vyko Briugėje, tenais klausiminuose, klausimino atsakymuose neatsispindėjo tą nuomonę, bet būtent seminare jau išgirdome, kad egzistuoja įvairių Olafo reorganizavimo variantų. Vienas variantų, kuris buvo pristatytas seminaro metu, būtent e, padalinti Olafą į tris administracinius padalinius vidinių, vidinių tyrimų padalinys auditorumams, dalis komisijai, o baudžiamo, baudžiamųjų tyrimų padalinys priklausytų jau e, prokuratūrai europiniai. Tačiau reikia įvertinti poveikį tokio padalymo ir kokie santykiai būtų tarptų padalinių. Kaip jau minėjau, panašu, kad yra galimybė, yra konsensuso galimybė, kai pirmojų atveju abi organizacijos teiktų paslaugas, tokias, kurias jau teikia ES tyrėjams. Ir netaip jau labai sutariama dėl to, kas tie tyrėjai turėtų būti. Olafas, Europolas išvelgia savo organizacijų vaidmenį toje sistemoje. Dėl to, kad sutartie trūksta iškumo kaip jau minėjau, yra nemažai alternatyvų, kai būtų galima surenkti būtų galima išaiškinti funkcinius, organizacinius skirtumus. Netgi 86 straipsnėje kalbama apie Eurojustą, kaip Eurojustas turėtų veikti, gal ir nėra visiškai aišku e, sutartyje. Dėl to Įvairios organizacijos daug diskutuoja ir panašu, kad joms reikia skubiai pasikalbėti, pakalbėti, kad iš esmės būtų aptariama ši tema. Ponas Doherty. Ačiū, panė pirmininkė, norėčiau pridurti vieną pastabą dėl turinio ir paaiškinti tai, kad trūksta konsensuso ir aiškumo. Jūs apie tai užsiminėte. Tačiau turime nepamiršti, kad ši politikos sritis yra labai nauja bendryjoje. Visai neseniai šis rytis iš trečio ramščio buvo perkelta į bendrijos kompetenciją Ir tai būtent atspindi tas jautra, jautrasias pusės ir šiokį tokį dvėjojimą, valstybių narių dvėjojimą dėl to, kaip reiktų dirbti šioje srityje. Taigi visiškai nestebina, kad yra šiek tiek neiškumo, miglotumo ir tai atsispindi sutarties straipsnėje, kur kalbam apie tai, kad reikia sukurti prokuratūrą iš Eurojust institucijos. Aš manau, kad tyčia ta nuostata yra įrašyta ir ji yra neiški, miglota, taip pat sutartyje kalbama apie tai, kad reikalinga, devynio, reikalinga, kad devynios valstybės galbūt pradėtų, o po to prisijungtų kitos tam, kad visi surastų savo vaidmenį toje sistemoje. Šis jautrumas ir neiškumas atsispindi visoje sistemoje. Kaip jūs minėjote, nacionaliniai prokurorai susitikime teiktų, kad nors Eurojustas egzistuoja, jie vis tiek norėtų dirbti pagal sustiprintą bendradarbiavimą, nes dabar tokia yra realybė, jie gali rinktis. Uh, Eurojustas tikrai nėra ta institucija, kuri visiškai kontroliuoja ar yra įtraukta į visas tarptautinės bylas. Taigi egzistuoja štai toks požiūris, kai valstybės narės ir specialistai, ekspertai tarsi bando išsiaiškinti, ką jie nori daryti ir kaip ir renkasi tai, kas primtiniausia. Ir mes tikrai nepavydėme komisijai, kuriai reikia pateikti aišku pasiūlymą, nes nuomonės yra vis, labai skirtingos ir nebus lengva surinkti daugumą taryboje kad kažkas pajudėtų iš vietos. Yra partnerių, kurie teigia, kad gal visai nereikia tos prokuratūros, nes nėra aišku, kaip ją, kaip ją reikia sukurti. Taigi aš manau, kad e, tokia yra realybė šiandieną. Na ir parlamentas turi galimybę daryti įtaką toms vykstančioms diskusijoms, teikdamas, e, išsakydamas savo nuomonę dėl įvairių variantų ir studijoje būtent ir buvo bandoma parodyti tas skirtingas nuomonės ir pateikti naujausios informacijos apie esamą padėtį komitetui. Ačiū. Tevrede mevrouw Ayala Sender. Ar e, jūs patenkinta, ponė Ajala Sender? Ar gavote visą reikiamą informaciją? Jeigu taip, tai tvarkoj. Mūsų pirmininkas e, ponas Demagisteris e, labai domėjasi šią temą, jis yra e, buvęs pats teisėjų Ir ta studija buvo specialiai išversta į italų kalbą, kad jis galėtų su informacija susipažinti. Ir aš esu įsitikinęs, kad ir jūs asmeniškai galėsite susitikti su juo, kad e, galėtume, galėtumėte pateikti informaciją jam. Uh, Vadinasi, ketvirtasis darbo tvarkės punktas e, baigtas ir galėtume pereiti prie penktojo. Ten e, yra pono Marinesku pranešimas. Na ir beje, atsirado ir vertimas iš ir į rumunų kalbą. Pačiu laiku pradžioje posėdžio to vertimo nebuvo, buvo E, tam tikro nesusikalbėjimo tarp e, vertimo tarnybos ir sekretoriato, bet e, vertimo tarnyba labai maloniai ir supratingai dabar užtikrins vertimą iš ir į rumunų kalbą. Panas Marnesko, Na, prašom, gal priminkite atsakingiems pareigūnams, kad jau penkis e, metus e, rumuniškai čia yra kalbama ir kad e, reikėtų, kad rumunų kalbos kabina būtų tokiuose posėdžiuose. Kalbant apie pranešimą dėl fondų naudojimo efektyvumo, finansavimo efektyvumo, <clears throat> skirto e, brandolinių jėgainių eksploatavimo nutraukimui. Ir aš norėčiau Jums pirmiausia pasakyti, kad e, Šią temą e, komisija nėra parengusi ataskaitos ir mano nuomonė tai nėra normalu, turint omenyje, kad kalba eina apie 3 milijardus eurų, kurie buvo skirti lik, likščioliai, pinigų, kurie buvo skirti šiai konkrečiai veiklai. Sprendimas yra teisingas, valstybės narės privalo laikytis, privalo gauti paramą šiuose darbuose, šioje veikloje, tačiau dėja, nuo to laiko, kai buvo priimtas sprendimas ir po to, kai buvo įvykdyti pirmieji reaktorių uždarimo projektai. Nebuvo numatyti lėšų skirimo terminų atidėjimai ir kol kas nėra detalaus plano, kaip būtų galima e, išmontuoti reaktorius. 2011-2012 metais mes kalbėsime apie 14 metų ES biudžetą. Taigi reikia išspręsti šią problemą nedelsiant. Na ir daug lėšų buvo skiriama energetikos sričiai, tačiau kai kurios valstybės narės daug lėšų būtent skyrė energetikos projektams, o ne tai veiklai, kuri yra susijusi konkrečiai su brandolinių jėgainių eksploatavimo traukimu ir išmontavimu. Aš manau, kad atėjo gal dabar tinkamas momentas, juolab, kad komisijos studija bus paskelbta dėl trijų projektų ir mes bandysime gal gegužės ar birželio mėnesį gauti ir audito rūmų ataskaitas Kalba eina apie trijų projektų įgyvendinimo įvertinimą. Taigi aš manau, kad atėjo laikas komisijos ir audito rūmų paklausti, paprašyti pateikti e, informacijos. Ir kad būtų numatytas laikotarpio pratesimas e, trijų projektų finansavimui reikalingas veiksmų koordinavimas komisijoje, nes kol kas tokios koordinavimo galimybės nėra. Ir patirtis rodo, kad pinigai, kurie buvo panaudoti šiems projektams, nebuvo, net, netitiko tam tikrų kaštų, taigi kaštų sumažinti nebus įmanoma Taigi tiek, dėkuoju. Dank u wel. Ik uh, kijk weer. Uh... Dėkui. Aš dabar žvelgiu į komisijos pusę. Man regis eh, ponas Kiršne iš Generalinio energetikos direktorato dalyvauja posėdėje. Jis kaip tik dirba eksploatacijos nutraukimo skyriuje. Taigi žodis jam. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Marinesku už labai vertingą pranešimą ir ypač e, už tai, kad e, įvertino e, tų darbų efektyvumą, apžvelgdamas visą sąrangą, visą ES paramos sąrangą ir mechanizmus. Iš esmės komisija pritarė pranešimo išvadoms. Komisija taip pat puikiai žino visas problemas, kurias reikia spręsti. Mes palaikome glaudų ryšį su trimis suinteresuotomis valstybėmis narėmis, siekdami pažangos šioje srityje, kaip ponas e, Marinesku minėjo. E, šis pranešimas bus svarbus, labai svarbus komisijai, rengiantis diskusijoms dėl 2014 metų biudžeto. E, jūsų pranešime kalbama, kad e, lėšos e, bus skiriamos priklausomai nuo to, su sąlyga, kad bus parengtas labai aiškus eksploatacijos nutraukimo planas ir jis bus susijęs e, su finansavimo planu. Taigi bus labai aiškios sąlygos, kuriamis finansavimas teikiamas. Komisija e, yra pasirengusi teikti informaciją ir paaiškinimus. Dar kartą paminėsiu tai, kas jau vakar buvo paminėta, kai ITRE komitetas svarstė savo nuomonę. O konkrečiai, kad komisija laiko eksploatacijos nutraukimą labai svarbiu prioritetu. Tai tiek norėjau pasakyti apie jūsų pranešimą. Dėkoju, ponė Ivanova norėjo pasisakyti ir paskui vėl suteiksime žodį ponui Marinesku apibendrinimui. Pone Ivanova. Ačiū, e, ponė pirmininkė, dėkoju už kolegą už konstruktyvų darbą. Ir norėčiau pasveikinti tą finansinę pagalbą, pagalbą ir ES solidarumą, be, kurios, be kurio Kozlodui e, eksploatavimo nutraukimas būtų neįmanomas ir norėčiau atkreipti dėmesį į tris klausimus. Ir po to dar užduosiu klausimą komisijos atstovui. Pirmiausia, 28 punkte, apie tai kalbėjo ir komisijos atstovas, kalbama apie saugumą. 28 punkte teigiama, kad pagrindinis ankstyvo uždarimo tikslas yra saugumo užtikrinimas. buvo ir tebėra saugumas. Saugumo užtikrinimas. Ir aš norėčiau pakla, paprašyti būtent patikslinti, apie kokias, kalbas, apie kokias valstybės eina kalba ir apie kuriuos reaktorius eina kalba. Nes dėl e, Bulgarijos jėgainės tarptautiniai ekspertai teigia, kad e, eksploatavimo nutraukimas vyksta pagal tarptautinius saugumo standartus. Kitas klausimas e, - lėšų panaudojimas eksploatavimo nutraukimui 2010 m. Liepos mėnesį buvo priimtas reglamentas dėl finansinės pagalbos Bulgarijos kazlodų e, jėgainės eksploatavimo nutraukimui. Ir kiek supratau, lėšos galėjo būti panaudojamos pagal antrojo straipsnio nuostatas. Kalba eina apie jėgainės uždarimą ir eksploatavimo nutraukimą. Taigi to, tos lėšos negalėjo būti naudojamos energetiniams projektams e, Bulgarijoje įvykdyti. Na, o, e, o dalis tų lėšų buvo skirta energetiniams projektams, tam, kad būtų kompensuojama, kompensuojama ta prarasta energijos gamybo, elektros energijos gamybos dalis. 25 paragrafe kalbama, kad komisija patyrė sunkumų, kai reikėjo gauti informacijos savo tyrimams. Ar galėtumėte patikslinti, uh, apie kokią valstybę eina kalba, kokie tai buvo sunkumai ir kuri valstybė nenorėjo teikti informacijos. Ačiū. Dank u, mevrouw um, Ivanova. Een uh, aantal heel specifieke. Dėkoju, poniai Ivanovai. Labai konkretus klausimai ponui Kirchneriui. Ar galėtumėte atsakyti? Nėra problemų. Kai aš kalbėjau apie saugų eksploatacijos nutraukimą, tai turėjau galvoj mūsų vaidmenį įgyvendinant ES paramą trims brandolinėms jėgainėms - Ignalinai, Kozlodui ir Bohunicai. E, nebuvo kalbama apie priežastis, e, dėl ko e, jos buvo uždaromos. E, na, o saugumas e, yra svarbus todėl, kad egzistuoja rizika tvarkant e, brandolinį kūrą, brandolinės atliekas, panaudotą kūrą. Taigi kyla tam tikra rizika ir piliečių sveikatai, ir aplinkai, ir todėl saugus eksploatavimo nutraukimas yra svarbi gairė mūsų darbe. Jūs paminėjote, kad e, fondo lėšos e, buvo panaudotos kitiems tikslams. Iš tikrųjų, e, buvo panaudotos ir eksploatacijas už, už nutraukimui, bet taip pat ir sušvelninti to ankstyvo brandalinės elektrinės uždarimo pasiekmėms sušvelninti. E, mes tai suvokiame iki dabartinės finansų perspektyvos Bulgarijai tam tikslui numatytos ir papildomos lėšas. Aš suprantu, kad tie sunkumai, kurie minimi pranešime, nesusiję su komisijos paramos programa, bet su diskusijomis e, rengiant e, mūsų komunikatą tarybai ir Europos parlamentui dėl efektyvaus lėšų panaudojimo. E, ten buvo šiokių tokių problemų, bet paskui labai greitai gavome iš Bulgarijos valdžios institucijų tinkamą informaciją, tad e, e, mes nesusidurėme su problemomis, gaudami informaciją, kuri mums buvo reikalinga. Nesu tikras, kad ponė Ivanova yra patenkinta atsakymais ir norėtų užduoti tikriausiai papildomų klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Priešingai, aš esu labai patenkinta atsakymu ir norėčiau padėkoti komisijos atstovui. Aš norėčiau tik vieną patikslinimą išsakyti dėl pirmojo klausimo. Čia kalba neina apie eksploatavimo nutraukimo saugumą. Aš norėčiau pasakyti, kad reaktorių uždarimas buvo sustabdytas, nes nebuvo patenkinti saugumo standartai. Ir dar norėčiau e, pabrėžti, kad tarptautiniai ekspertai po to e, parodė, kad e, problemų su reaktoriais, dėl reaktorių saugumo nėra. Okay. Uh, Ačiū už paaiškinimus. Tada vėl žodis pranešėjui. Uh. baigiamusiams pastaboms. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl 28 punkto. Čia yra teigiama, kad pagrindinis finansinės pagalbos tikslas yra užtikrinti jėgainių saugumą. Būtent dėl šios priežasties mes privalome akcentuoti saugumo aspektą. Trys valstybės narės privalėjo uždaryti reaktorius tam, kad būtų užtikrintas saugumas pagal europinius standartus. Aš norėčiau padėkoti komisijai už komisijos atstovai už pastabas, komentarus. Būtų labai gerai, jeigu komisija atliktų įvertinimą, kurį, apie kurį aš kalbu, ir kad parlamentas būtų informuotas apie komisijos analizės rezultatus. Tai būtų studija, e, analizė, kuri mus labai domintų. Dėkoju. Eh, Dėkoju pranešėjui už jo atliktą darbą. Mėly kolegos, turite iki vasario 3, trečiadienio vidurdienio terminą pakeitimams e, pateikti. Balsuosime kovo 3 dieną. Toks yra darbų grafikas. Taigi, baigiame diskusiją dėl penktojo darbo tvarkės punkto. Ačiū komisijai už dalyvavimą. Šeštas punktas, kiti klausimai, ar jų yra? Ne. Jeigu ne, posėdį baigiu kitas posėdis vasario 10 ketvirtadienis prieš Strasbūrą. Turėsime nemažai klausimų darbo atvarkėje taip pat. Taigi visiems labai ačiū už darbą ir saugios kelionės jums namo, tiems, kurie keliaujate.